Protokolas išdalintas jums, ar kas nors jam prieštarautų. Protokolą patvirtiname. Trys kurdų aktyvistės, Filandogam, Leila Sulimės ir dar viena praėjusią savaitę buvo nužudytas Paryžiuje, mus šis įvykis smarkiai sukrėtė. Europos parlamento vardu aukų tėvams aš pareiškiau savo užuojautą vienos iš aukų tėvai, tėvai ir brolis bei sesuo gyvena Strasbūrė ir e, jiems norėtume šiandien pareikšti ypatingą užuojautą. Jie yra posėdžių salėje. Šiaukų Pirmininkas teigia, kad yra problemų su vertimu. Būčiau dėkingas, jeigu būtų galima patikrinti, ar viskas gerai su vertimu į spanų kalbą. Ponas Doga, kančias ir sulėmės mirtis negali likti neišnagrinėta ir nusikaltėliai privalo būti rasti ir patraukti atsakomybėn. Nes daugia šeimai noriu pasakyti, kad suprantu, kaip, kaip jums dabar sunku. Noriu jums pasakyti, kad dalyjame su jumis jūsų skausmu. Ponas ir ponai, Italijos kompetitingos institucijos man pranešė, kad Rosario Kročeta nuo 2012 gruodžio 17 dienos tapo Sicilijos regiono prezidentu ir nuo to laiko jį pakeičia Europos parlamente Francesco Baračiu.